vakar dienos posėdžio protokolą patvirtintų. Taryba e, pateikė savo pozicijas pirmam svarstymui dėl atitinkamų pozicijų priežasčių. Komisija taip pat Šių dokumentų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Parlamentas e, nuo rytojaus turi tris mėnesius pareikšti savo poziciją. Tai yra nuo vasario 28 dienos, 28 dienos 14 metų. Dabar pradėkime pasakymus balsavimo paaiškinimą.